Mesdames et messieurs, après cette annonce dramatique, nos travaux. Na, kolegos, nepaisant šių dramatiškų įvykių, turime grįžti prie darbo. Vakarykščio posėdžio protokolas buvo išdalintas, norėčiau paklausti, ar yra pastabų. Regis ne, tad laikysime šį protokolą primtų.